herr präsident meine sehr geehrten damen und herren! ich darf sie bitten platz zu nehmen. ponios ir ponai tęsiame posėdį. vakar dienos posėdžio protokolas ir patvirtinti dokumentai jums išdalinti ar kas nors turėtumėte prieštaravimų prieštaravimų nėra tuomet protokolą patvirtiname. Kitas darbo tvarkės punktas yra mano